Gerbiamas kolegės, kolegai, e, koleg, koleg, gerbiami kolegos, e, prašau susėsti, dabar yra pasirašomas susitarimas dėl geresnės teisėtvarkos. Norėčiau padėkoti poniai ministrei, kad jinai šiandien atvyko pasirašyti. E, žinoma, E, dėkoju ir Luksemburgui e, pirmininkavičiam ir e, taip pat ir komisijos pirmininkui Junkeriu ir visai komisijai ir vice, vicepirmininkui e, Timermanui, kurie labai skiria daug laiko šioms dėryboms. Taip pat nuoširdžiai dėkoju visiems parlamente kurie prisidėjo prie to, kad būtų galima pasirašyti šį susitarimą. Ir esu tikras, kad tai bus labai svarbus žingsnis mūsų bendradarbiavimo kelyje. Ponui Ferhofštatui taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti už jo atliktą darbą ir taip pat prašau jo dalyvauti pasirašant. Tai, ponė ministrė, kviečiu pasirašyti.